jos narys nuo 2009 metų Liepos 27 dienos. Kolejna informacja. Otrzymałem od grup Europejskiej Partii Ludowej. Taip pat norėčiau pranešti, kad Europos liaudės partija ir socialistai, taip pat žalieji, Europos konservatoriai ir reformistai, taip pat Europos laisvės ir demokratijos frakcija pranešė apie pakeitimus dėl narystės tam tikrose Europos parlamento delegacijose ir komitetuose. Detalės jūs matysite šiandieninio posėdžio protokole. Jeigu nepateiksite jokių prieštaravimų, tuomet mes jį patvirtinsime. Šios, šie pakeitimai, ponios ir ponai, yra jums pateikti, todėl aš jums jų neperskaitysiu. Taip pat norėčiau pranešti, kad Italijos teismas pranešė, jog reikia e, panaikinti pono Roberto Fiorą imunitetą, kuris yra Europos parlamento narys, remiantis 6 straipsnio 8, 8 e, pastraipą darbo tvarkos taisyklių. Šis prašymas yra perduodamas Europos parlamento teisė reikalų komitetui, kuris atsakingas šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pranešti, kad yra pateiktas pakeitimas e, dėl teisės aktų.